15 valandos ir paskui nuo 15 iki 8 valandos vakaro bei nuo 21 valandos iki 23 valandos. Visa informacija yra parlamento tinklapyje. Šią sesiją baigiame. Visiems linkiu labos nakties.